ponė pirmininkė e, Brok, dėkoju, kad sutikote priimti mūsų kvietimą. Europos komisijos pirmininkė, ponė auditorumų pirmininkė, ponė premjerė, Rumunijos vyriausybės, gerbiami atstovai, kolegės, kolegos, šiandien minime holokausto aukas. Šiandien holokausto aukų atminimo diena. žydų bendruomenė, etninės mažumos, neįgalus asmenys, e, seksualinės mažumos, visi nukentėjo nuo nacistų. Šios e, dienos paminėjimo proga mes e, minime šios įvykius ir norime nusiųsti stiprų signalą, jog mes nepamirštame ir nenorime pamiršti to, kas įvyko ir įsipareigojame dėti visas pastangas, kad kovotume su bet kokiomis antisemitizmo, neapykantos ir smurto praiškomis. Šis paminėjimas yra ne vien tik tai prisiminimas. Tai yra būtinas etapas siekiant išgyti mums, iš, išsigydyti iš praeities e, žaizdų, kiekvienam atskirai ir visiems kartu. Mes e, negalime toleruoti rasinės neapykantos ir smurto. Paskutiniai euro barometro duomenys rodo, jog 50 procentų ES piliečių mano, jog antisemitizmas yra egzistuojanti problema jų valstybėse. Vis dėlto konstatuojame, jog antisemitizmo virusas kol kas dar nėra sunaikintas. Turime dėti daugiau pastangų, kad jį nugalėtume. Netolerancija, smurtas turi senas šaknis Europa kovoja su e, šiomis negerovėmis, jinai tai parodė ne vieną kartą, kovodama su diskriminacija ir neapykanta. 16 metais organizavome aukšto lygio konferenciją e, Europos žydų bendruomenės ateities klausimų. 17 metais priėmėme pirmąją rezoliuciją kovos su antisemitizmo tema. Aišku, turime dėti ir daugiau pastangų, kad įgyvendintume jungtinių tautų principus. Tai yra, turime skatinti švietimo programas, turime taip pat e, smerkti visokiojopai bet, bet kokį diskriminavimą tautiniu ar religiniu pagrindu. Europos Sąjunga dės visas pastangas, kad daugiau niekuomet nepasikartotų praeitis. Išklausysime e, žydų bendruomenės atstovės Charlotte Brobrok e, liūdėjimą. Jei jinai buvo sulaikyta vaikystėje tik todėl, kad e, buvo žydų kilmės ir paskui išgyveno atsitiktinai ir e, tik tai kai kurių, jai padėjusių žmonių dėka, jinai išgyveno visą tą neapykantą ir netoleravimą. Mes esame labai dėkingi jai už pasisakymą ir liūdimą Europos parlamento plenarnėje sesijoje. Sehr geehrter Herr Präsident Tajani. Gerbiami parlamentarai, dėkoju Jums už žodžius, kurie e, labai jaudinantis ir raminantis. E, gerbiamas e, Junkerį, ponas Junkerį, gerbiami ekscelencijos, gerbiamas ponė Mišel, gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai. Aš norėčiau labai padėkoti e, pirmininkui ir kitiems už pakvietimą, kurį aš mielai prieimiau. Dėl to, kad lankymasis Europos parlamente man visada yra ypatingas dalykas. Ir e, matau, kaip jūs, pastat, e, kaip jūs įeinate ir iš, išeinate iš to pastato. Ir man, kaip svečiui, tai yra ypatingas jausmas būti čia. Šita uh, parlamentinė sesija yra tokia pati kaip ir visuose kituose parlamentuose. Jūs esate išrinkti savo šalise, savo partijų ir jūs visi esate čia, kad jūs kurtumėte demokratinę politiką, gerą ateitį Europos piliečiams. Tačiau tai ne viskas. Už šio, šio kalbėtojų stendo ir pirmininkaujančių tarpę E, mes turime ne tik nacionalinių šalių atstovus ir vėliavas, bet turime 28. E, mes matome ir geltonuos, ir, ir e, tos tą idėją, kuri, yra, kuri atspindi Europos vienybę, tą idėją, kurią įsipareigojo šitas parlamentas ir šitie žmonės kuria ne tik tais įstatymus, teisės aktus, bet e, buvimą kartu. Ir e, tai yra simbolis to, kaip šiandieną kuriama Europa ir kaip ji yra, e, kuo yra paremta laisvėmis, demokratija, žmogaus teisėmis, atvirumu, tolerancija ir norą būti taikiems vienas su kitu. Ir be abejo, visi šitie idealai Europoje E, e, pasireiškia kiekvieną dieną ir daugeliu iš mūsų ne visada taip buvo prieš, daugeliu, e, prieš daugelį metų. Kart, tada dar nebuvo jų įmanoma įsivaizduoti. Ir aš, būdama jaunystėje, išgyvenau siaubingą barbarizmą ir priespaudą, kai žmogus, žmogus nebuvo pripažįstamas, žmogus be priežasties buvo žudomas ir naikinamas. Aš tada praradau viską, pra, daug mylimų žmonių žmonių, žmonių ir e, pat, pat, patikimų žmonių pasaulyje, pasitikėjimą žmonėmis ir tik tais atsitiktinumas išgelbėjo mano gyvybę. Aš daugelį metų slapščiausi po, po slapyvardžių ir po netikrą pavardę ir jeigu aš būčiau buvusi pati savimi, aš tikrai būčiau save nuteisusi mirtimi. Ir šiandieną galiu stovėti čia tik tais todėl, kad tarp daugybės žudikų um, buvo ir žmonių, kurie rizikavo savo gyvybę tam, kad apgintų savo žmogiškumą. Aš šiandieną čia galiu stovėti, nes e, žmogiškumo e, šviesa e, netgi pačiais tamsiausiais žmonijos laikotarpiais niekada neužgeso. Ir dėl šitos priežasties aš E, kai turėjau galimybę, e, ėmiau ir pabėgau iš Vokietijos, iš Europos, tada šitas žemynas man atrodė e, sugedęs, sugadintas ir norėjau savo gyvenimą kurti kitur, ne čia. Norėjau aš auginti savo vaikus kažkur kitur ir visą laiką turėjau turėti pasiruošusi išvažiavimo planą. Tie vaikai užaugo toje šalyje, neturėjo aukti toje šalyje, kur e, nebuvo saugumo e, ir jiems, ir visai e, žydų bendruomeniai. Ir te, tuo metu dominavo neribojamas pavojus ir nebuvo jokio kontakto su žydais, žydų kraujas jau savame buvo dėmė. Ir tuo metu mūsų šalyje vis mažėjo galimybė gyventi E, savo šalyje ir tuo metu e, mums ta situacija Vokietijoje atrodė nebeįsivaizduojama. Ir tai, kad aš šiandieną esu čia, yra įrodymas to, kad bėgant dešimtmečiams buvo tikrai daug kas įmanoma, kas po to, kas prieš tai buvo faktiškai neįsivaizduojama. Ir e, mes dabar su tuo esame susitaikę, pripratę prie e, demokratijos, e, prie buvimo kartu kaip savai nesuprantamo dalyko. Europa yra šimtametė. Met, šimta šimtamečių tradicijų e, bendruomenė. Kas galėjo tikėti, kad po, po tų baisybių, holokausto baisybių ir Europoje, ir netgi pačioje Vokietijoje vėl į žydai galės įsitvirtinti savo šalyje. Tad, ponės ir ponai, po visų pasiekimų ne viskas yra taip stabilu, kaip atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Ir šiandieną e, tai e, dėja yra akivaizdu. E, Europoje šiandieną dažnai pažeidžiamos demokratinės vertybės Europoje. Ir aš kalbu ne apie tai, kad yra grasinama mūsų sambuviui, bet apie tai, kad e, be abejo Europos idėja jau tikrai yra smarkiai išaugusi. Tačiau jūs turbūt žinote e, apie įvairius išpolius ir e, Europoje at, Europa ateityje išliks tik tuo atveju, jeigu laikysis savo vertybių ir savaime suprantama, jas gins. Tačiau e, šita ateitis yra labai artimai susijusi su žiniomis ir praeitimi. E, sausio 27 diena yra holokausto aukų e, atminimo diena, kurią prisimename 6 milijonus žydų, kurie buvo nužudyti nacionalsocialistinėje Vokietijoje tarp 34 ir 25 metų. Ir Aušvico stovykla E, e, e, Aušvico stovykloje turbūt šį kartą aš lankiausi jau daugybę kartų. Ir turbūt visi galite įsivaizduoti, kaip ten buvo įmanoma iš, išgyventi. Ir be to labai svarbu, kad labai svarbus yra būsimi Europos rinkimai ir pagrindiniai kandidatai socialdemokratų Manfred Weber ir Timermans yra e, e, pagrindiniai e, kandidatai. Taip pat žinome, kad labai daug balsų vis dažniau nutildomi ir kartais sakoma, kad tokia stovykla yra klaida. Ir galbūt mums nereikia kai kurie sako, kad galbūt nebereikia mums minėti holokausto aukų atminimo dienos, tačiau tai tikrai būtų labai didelė klaida. Ir e, nauja, Europoje mes matome daug naujų politinių e, judėjimų, kurie e, įgauna jėgos ir labai priešinasi šią atminimo dienai. Ir jie mato, kad tai yra šuolis į priekį neturint atminties. Tačiau e, tai jau dėja mūsų nebestebina. E, gerbiami e, žydų bendruomenės nariai, jie šiandieną dar išgyvena šito, šito, šitą patirtį. Daugelį ES valstybių narių žydų gyvenimą apginę, viešo žydų gyvenimą apgina tik tais policija. Ir taip tarp žydų bendruomenės trunka jau kelis dešimtmečius. Ir kai kurie dabar yra statomos, atstatomos sinagogos ir atstatomi seni pastatai kaip savame suprantamas dalykas mūsų sambuvio. Ir Visa tai e, reikalauja tarpusavio pasitikėjimo ir aš iš e, savo pačios patirties žinau, kiek e, užtruko tai, kol aš E, galėjau grįžti namo į savo gimtą į Müncheną po to, kai aš išvažiavau 54 metais. Ir 2006 metų lapkritį mėnesį buvo e, galiausiai atnauj, at, at, at, atidaryta mūsų e, sinagoga. Ir aš norėčiau labai padėkota padėkoti, kad mes, mes čia tokį žodį šiandieną galime švesti. Ir mūsų e, žmonės e, tikėjo, kad galiausiai jie bus apsaugoti mūsų e, šalyje, tačiau jie toliau patiria fizinius išpolius ir dar labiau kenčia nuo abejimo ir empatijos nebuvimo. Nes kur be pasižiūrėtume, mes visuose visuomenės sluoksniuose matome neapykantos, taip pat įvairiuose politiniuose spektruose. E, visur matome e, e, radikalų kairiųjų, nuo radikal, radikalių kairiųjų iki musulmoniškų judėjimų. Ir taip pat mes turėjome PDS kampaniją radikalus musulmonai. skleidžia tik antisemitizmą. Ir be abejo, tai yra, visa tai yra tik tais pusė tiesos. Uh, laimiai visur Europoje yra ir tokių žmonių, kurie pasisako už atminimą ir demokratiją. Ir e, jų balsai yra garsi ir e, lab, jų labai daug ir Europoje jie. Um, jų yra daug ir didesnė gyventojų dalis ir todėl, kol jų tiek yra, galbūt mums nereikia nerimauti. Istorija parodė, kokia gali būti baisi tiesa ir neparemta idealais ir nenor, paremta nenoru apginti mažumas. Ir, e, Žinome, kad kaip, kaip plačiai ir greitai pas, pas, paplinta antisemitizmas, jeigu jis nėra greitai apribojamas. Vienas drastiškas to pavyzdys vyksta šiandieną Junktinėje karalystėje, Anglijoje. Uh, E, darbo e, partija, kuri la, turi labai ilgą istoriją, būdama e, politinių protų valstybėje su Korbinu ir kitais politikais pastarosius metus. Pa, parodė, pa, įvedė Angliją į a, pačią a, problematiškiausią situaciją Europoje per paskutinę istoriją, per, per pastarą istoriją, ir, a, kuri paremta ir antisemitizmu. Jie prarado sveiką protą. Ir e, tai rodo, kad e, kad įvair, kaip gali įsiplėtoti įvairūs judėjimai. Ir šitas pavyzdys parodo, kaip greitai mes galime uh, pamiršti toleranciją. Tai tik vienas pavyzdys. Uh, Ir tai, to, tokių apraiškų yra daug daugiau. Ir, e, Reikia paaiškinti, kokį politinį vaidmenį atlieka Didžioji Britanija ir tokių judėjimų yra visur Europoje ir tai tik tais parodo, kad mūsų šalyse taip pat pradedama, prasideda įvairūs neramumai. Mums reikia e, visuomenės ir politinio pasitikėjimo e, Ir jeigu e, tai gali išplisti tuo atveju, kai iš karto neprasidedama, nepradedama kovoti su e, nepykanta e, žydų atžvilgiu. Gerbiami parlamentarai, labai aiškiai noriu pasakyti, viena Europa, kurioje 89 procentai e, žydų bendruomenės e, skundžiasi savo tėvynėje dėl e, antisemitizmo, tokia bendruomenė, tokia šalis turi problemos, problemų. Ir to, jeigu, jeigu Jeigu trečdalis žydų bendruomenės nori e, emigruoti, ta valstybė turi problemų. Ir e, mes kalbame apie laisvę ir saugumą, tačiau dėja šitie teiginiai e, galioja tik tais daliai Europos gyventojų arba jie negalioja niekam. Ir mes kalboja, kalbame apie skausmą ir nepasitikėjimą tiek metų praėjus po holokausto. Ir um, matome, uh, kiek daug vis dar yra paplitusio antisemitizmo. Ir tai yra mūsų atsakomybė, kad mes tai pažabotume. E, didžiausia e, žydų istorijos tragedija įvyko čia Europoje. Tie e, miestai, kurie yra šiandieną mūsų gyvenimo centras, dažnai būdavo maždaug prieš 80 metų pati, pati, pačios, pačių baisiausių nusikaltimų žmonijai vietos. Gerbiami E, dalyviai, e, komisarai, e, komisijos atstovai, parlamentarai, jūs esate tie, kurie pakreipiate ES istoriją ir aš todėl kreipiuosi į jūs, kad šiandieną ir ateityje ir na, prisimenant, kad laukia Europos parlamento rinkimai, imtumėtės veiksmų ir aš prašau, kad šitas parlamentas ateityje e, tinkamai e, vykdytų savo atsakomybę. Demokratija ir laisvė visada bus šva, e, stiprus tik tais tada, kai bus žiūrima į demokratiją. Ir reikia apginti mažumas, kurių atžvilgių yra nukreipta daug neapykantos. Ir svarbu, kad tai niekada nepasikartotų. Ringrazio a nome del Parlamento europeo. Europos parlamento vardu norėčiau padėkoti prezidentai Knoblok už liūdėjimą. Mums jos liūdėjimas yra be galo svarbus ir vertingas. Dabar norėčiau, kad tylos minutė pažymėtume visas holokausto aukas. Jeigu norėtume pažymėti kiekvienos aukos atminimą vieną minutę, tai mums reikėtų 11 metų. Karalienės Elizabetės koplyčios kameratą atliks kūrinį tą progą. Po tylos minutės mes prisiminsime aukas e, Pinkas sinagogoje Prahoje. Dabar yra paroda skirta jų atminimui. Aišku, mes esame labai susijaudinę ir vaikai patyrė holokaustą, patyrė tokius baisumus, kurius, kurių neturėtų patirti joks vaikas.